komitete parlamento viename, tai bus užfiksuota protokoliai ir jeigu niekas nieko nepasakys dėl to iki posėdžio pabaigos, laikysime, kad protokolas bus patvirtintas.